procedūrai prašė manęs e, patikrinti, ar EFD frakcija. E, Ar EFD frakcijos galiojimai sutampa ir su darbo tvarkos taisyklėmis. E, tai buvo atlikta. Toliau 2014 metų kalendorius. Atskirų posėdžių datos paskelbtos mūsų interneto puslapyje skyriuje Sense and Direct. Bus balsuojama dėl to birželio 12 dieną 12 val. 30 minučių. Taip pat buvo pasirašyta kartu su taryba 10 teisės aktų, kurie yra susiję su darbo tvarkos procedūra ir tie visi teisės aktai prideda, bus pridėti prie šio posėdžio protokolo. Dabar pereikime prie šios sesijos darbo tvarkės. Ar yra pakeitimų dėl šios dienos darbo tvarkės?